Restirosi mūsų pranešėja šiuo klausimu, kurį dabar ir pradedame nagrinėti. Taigi iš karto suteikiu žodį pranešėjui. Ačiū pirmininkė, kalbame apie transeuropinius telekomunikacijų tinklus tekstas parengtas atsižvelgiant į tai, kad visiems turi būti užtikrinta galimybė naudotis e, tinklais, transeuropiniais tinklais, reikia užtikrinti e, sąveiką Europoje, reikia užtikrinti taip pat, kad ir sveikatos paslaugos galėtų būti tiekiamos internetu ir taip toliau. Taigi, po pasitarimų aiškėjo, kad labai naudinga bus e, Europos sveikatos e, sistema sujungti per bendrus tinklus. Tokiu būdu bus galima e, pacientų užklausas nagrinėti realiuoju laiku ir taip toliau. Mm, pasiūlyme aiškiai pasakyta, kad turi būti sukurta galimybė piliečiams rinktis um, kuri valstybėms suteiktų paslaugas pagal sveikatos draudimą, taigi ta e, internetų paslaugų teikimas būtų labai svarbus. Reikia taip pat kad komisija atkreiptų didesnį dėmesį į tai, kaip bus duomenys perdodami šiais telekomunikacijų tinklais. Labai svarbu galvoti apie europinį standartą dokumentų ir duomenų perdavimo. Be abejo, kalbame apie jautrius duomenis. Ir galbūt šios savokos aiškinimas gali būti skirtingas, todėl reikia analizuoti sveikatos sistemos specifiką ir galvoti apie ligoninės, sveikatos priežiūros įstaigas. Galbūt reikėtų kažkokio tai kodekso, kad būtų vieningai suprantami šie dalykai kad, vieningai, kad vienodas būtų formatas ir būtų lengviau, pavyzdžiui, įsiskaityti, kokia yra lygos diagnozė, e, kad būtų aiškus galbūt lygos aprašas e, ir, ir būtų aiškus visi punktai, kad nebūtų mm, diagnozių traktavimo skirtumų. Ir e, labai svarbu, kad šiais tinklais piliečiai, ūkio subjektai galėtų naudotis taip pat ir ryšiuose su viešo sektoriaus įstaigomis. Toliau, manau, dar vienas svarbus klausimas. Čia aš kalbėčiau apie įgaliojimų komisijai suteikimą priimti deleguotusius aktus ir koreguoti priedus. Mus neramina šis elementas. Mes galvojame, kad geriau būtų naudotis įprastinė teisė kūrinė procedūra šiuo klausimu. Todėl pateikta visai lė pakeitimų, kuriais būtų pašalinamas būtent tas punktas dėl įgaliojimų komisijai suteikimo priimti deleguotusius aktus. norėčiau paaiškinti, kad mūsų motyvai tokie kaip ir komisija, komisija ragina imtis rimtų pakeitimų ir mes vadovaujamės, aišku, tuo, kad reikia aiškių gairių kiekvienai valstybei nariai, kad, kad būtų viskas vieningai ir aiškiai suprantama. Vielen Dank, Oreste Rossi, als Berichterstatter. Und jetzt gehen wir zu den. Ačiū. Pranešėjui. O dabar šešėlinė pradėšė Daneskui iš EPP. E uh, uh, Ačiū pirmininkė. Komisijos patvirtinta finansinė priemonė yra skirta skęsti, spręsti problemą dėl infrastruktūros šioje srityje e, spragų. Šiuo metu trūksta, konkurencijos, yra didelė rizika rinkai, viešo sektoriaus paslaugos yra menkai išplėtotos, yra labai technolog... didelis technologinių sprendimų mm, susiskaldimas, fragmentacija, taigi reikia panaudoti infrastruktūros įskaitminių paslaugų naujoves. Mm, be abejo, kad vien tik tai e, bandomųjų projektų nepakanka, reikia visos kritinės masės, kad būtų galima realiai um, skaitmininės paslaugas iš išplėsti šioje srityje ir nuo 9,2 milijonų kurie yra skirti šioms skaitminės paslaugoms, reikia tikrai perėti prie daug didesnių sumų, nes reiktų bent 270 milijonų. Reikėtų galvoti, kad tai yra papildomas mechanizmas, kuris yra skirtas paskatinti privataus ir viešojo sektoriaus investicijas. Ir manau, privataus ir viešojo sektoriaus partnerystė galėtų būti puikus sprendimas, užtikrinant tokių paslaugų teikimą plačiausių mastų, ypač kaimo vietovėse. Gal, galvojant apie infrastruktūrą, čia finansinė parama turi būti sutelkta į tas vietas, kur šių paslaugų prieptis yra menka, kur tų paslaugų tankis yra menkas. Labai svarbu, kad nebūtų iškraipyta konkurencija, taigi politika turi būti nediskriminuojanti, tačiau turi padėti išspręsti problemi, problemas ten, kur yra dar kažkur tai dėl istorinių priežasčių susis, nu, susiklošusios tokios sąlygos, kur trūksta operatorių ir trūksta paslaugų teikimo. Galvome, kad projektai kurie bus finansuojami, turi išlaikyti technologinio neutralumo principą interneto neutralumo principas yra pats svarbiausias čia. Mums reikia taip pat daugiau informacijos apie įvairias galimas naujoviškas priemonės ir jų galima sverto poveikį, kadangi mums reikia tinkamai koordinuoti lėšas kurios e, būtų numatytos pagal šį reglamentą ar pagal kitas iniciatyvas, kad nebūtų dubliuojama veikla kažkur vienose srityse, o kitos sritis, kad nebūtų pamirštos. Uh, Mažiau išsivyšusiems regionams reikėtų suteikti plašesnės galimybės panaudoti struktūrinius ir sanglaudos fondus. Taip pat pa, e, fondus, kurie yra skirti e, greitajam internetui ir skaitminiems paslaugoms plėtoti elektroninės vyriausybės paslaugų pakete komisija įtraukė ir elektroninės veikatos paslaugas. Ir aš noriu pasveikinti 12, 13 14 pakeitimus, kurios pateikė pranešėjas, mes tikrai suprantame, kad vis svarbiau yra, aišku, taikyti tokias priemonės ir sveikatos priežiūros srityje. Bet be abejo, lauksime komisijos paaiškinimų dėl kriterijų, kurie būtų taikomi šiuose srityse. Labai įdomu būtų išgirsti, kodėl komisija nenumato elektroninės aplink... aplinkos, pavyzdžiui, nes informacijos keitimas keitimosi aplinkos apsaugos rytyje istorija pakankamai gerai įsitvirtinusi Europoje ir pakankamai jau senai dirbama toje srityje. Taigi, jeigu bendro intereso projektai kurie yra komisijos kompetencijos ir tieši nebūtų įtraukti, mm, tai būtų negerai, nes tas rytis yra labai dinamiška, jis sparčiai keičiasi. Mes puikiai suprantame, kad reikia turėti lankščią priemonę, bet lygiai taip pat mums reikia užsitikrinti ir teisinį tikrumą ir prognozojamumą tam, kad būtų galima sukurti palankę aplinką investicijoms. Todėl turime labai atidžiai e, analizuoti tuos mechanizmus, kurie įtakoja kompetencijas šioje srityje. Frau Rosbach äh, für Vittorio. Ačiū, ponė Rosbach. Vitorio, vietoj Vitorio Prodi. Bitte, Lena. Dėkoju, ponė pirmininkė, panas Prodi iš tikrųjų negalėjo dalyvauti šiame posėdėje ir jis paprašė, kad aš jo vardu pasakyčiau štai ką kolegoms. Esame įsitikinę, kad plašiojošio ryšio e, infrastruktūros e, kūrimas bus labai naudingas dėl sąnaudų, dėl teikiamų paslaugų ir tam, kad būtų e, sumažintas skaitlinis atotrukis, ypač tai yra aktualu kaimo vietovėse. Šis pasiūlymas iš tikrųjų galėtų pagerinti piliečių gyvenimą, tačiau mane neramina tai, kas yra pasakyta priedė. Pavyzdžiui, tai, kad nedaromas skirtumas tarp finansavimo prioritetų. Tačiau jos ryšys, ryšio infrastruktūra yra įvardyti tarp prioritetų. Tačiau neaišku, kuris iš šių dalykų yra prioritetinės, kurie iš jų yra svarb, svarbesni nei kiti. Jei palyginsime šį pasiūlymą su kitomis su kitais dokumentais, pavyzdžiui, su komisijos komunikatu dėl regioninės politikos, e, su skaitminė darbo atvarkė Europai, su darbo atvarkės 2020 tikslais. Suprasme, kad šį dokumentą reikia tobulinti. Jei remsimės prioritetiniais projektais, tokiais kaip GMES, tuomet manau, kad tokie projektai, kurie galėtų būti svarbus mūsų visuomeniai, vargu ar bus įgyvendinti. Manau, kad pri, pirmenybę reikia teikti svarbiausiams infrastruktūros projektams. Tiems, kurie naudojasi išmaniaisiais tikslais ir kurie padeda mums kleisti informaciją visose mūsų regionuose. Be to, mes galėtume pabrėžti, kad greitaeigis uh, interneto ryšys yra reikalingas visiems mūsų piliečiams. Bet to manau, kad e, mažai angės dvideginio išskiriančios technologijos turėtų būti mūsų prioritetas. Tačiau aš suprantu, kad pranešėjas e, kalba vieną apie elektroninės veikatos paslaugas. Elektroninės paslaugos e, daro mūsų visuomenę dinamiškesnę keičiamasi geriau informacija apie aplinką, apie E, ūkio klausimus. Ir tai yra puiku, reikia todėl taikyti, aš manau, holistinį požiūrį. Komisija skiria daug pinigų projek šiems projektams. Ir ponas Prodis klausė, ar ši skirta suma nėra pernelik didelė atsižvelgiant į e, e, išdėstytos prioritetus nes mes atsisakome paremti laisvę prieigą prie tarptinklinio ryšio, tačiau esame pasirengę skirti nemažai lėšų čia minėtiems projektams. Ir galiausiai, kaip galima būtų užtikrinti, kad, gilia, kad laikomasi technologijų neprasme geriausios praktikos, kaip galima būtų užtikrinti, kad 9.2 milijardo eurų nėra išleidžiami veltui. Šis klausimas yra labai techninis ir todėl reikia labai tėdžiai viską vertinti prieš priimant sprendimus. Aš iš savo patirties žinau, kad labai dažnai viešasis e, sektorius dėlsi priimti sprendimus. Arba sprendimų priimimas ilgai užtrunka ir todėl mes turėtume tikrai labai išsamei viską vertinti ir turėtume elgtis atsargiai tam, kad nefinansuotume mega projektų. Pavyzdžiui, aš iš savo, patirties, iš savo šalies patirties žinau, kad bandymas paversti visas sveikatos istorijas, e, lygos e, istorijas e, skaitmeninę informaciją buvo gan prieštaringas projektas. Ir todėl reikėtų stengtis, kad milijardai eurų nebūtų išleidžiami tam, kad e, informacija e, būtų perkelta į skaitmininį formatą. Nesvarbu, ar tai iš tikrųjų pagerintų mūsų žmonių kasdienį gyvenimą. Aš supratau, kad lobistai labai daug dirba, tačiau manau, kad turėtume atsargiai pagalvoti apie tai, kam yra išleidžiami viešieji pinigai. Ana Rosbach. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu ponios Janukudakės vardu, nes e, kolegė negalėjo atvykti, nes e, šį posėdį, nes dalyvauju kitame posėdėje. Mūsų e, frakcija pritarė šiam pasiūlymui ir mano, kad tai yra žingsnis geresnės bendros rinkos link. Mes pritarėm pranešėjui ir manome, kad uh, šis pasiūlymas galėtų iš tikrųjų patobulinti tarp valstybinių paslaugų kokybę. Pasiūlymai skatinti tarp valstybinį bendradarbiavimą ir e, stebėsena pasinaudojant mobiliaisiais telefonais ir kitomis mobiliomis technologijomis, galėtų piliečiams gauti greitesnę prieigą prie geresnės sveikatos priežiūros. Ir būtų puiku, jeigu piliečiai galėtų bet kada e, kreiptis į jiems patinkantį sveikatos priežiūros e, e, centrą. Tai būtų sutaupyti ir pinigai, ir laikas. Kartais net toje pačioje šalyje medicinos įstaigų praktika labai skiriasi, bet o žinome, kad skiriasi ir, ir valstybinės kalbos, ir gydytojų praktika, bei daugybė kitų dalykų. Tai todėl turėtume stengtis visus šios dalykus suderinti. Ir manau, kad taip mes galėsime užtikrinti geresnę paslaugų kokybę mūsų piliečiams. Tai būtų padidintas taip pat ir saugumas. Ir paslaugas reikėtų teikti naudojantis identifikacinių kodų. O dabar mano asmeninės pastabos. Aš esu iš šalies, kurioje mes tengiamės susiskai, e, viską įforminti skaitmininiu formatu. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad sukurti tokią skaitmininę sistemą yra labai sudėtinga. Be to, jei kas nors e, žino, kaip galima būtų įsilaužti į kompiuterinės sistemas, tuomet kyla grėsmė e, asmeninių duomenų apsaugai. Aš tą žinau iš savo šalies patirties. Nepaisant to, kad mes skaitmininės sistemas e, turime tik nesen, e, gan pakankamai neilgai. Tam tikrais atvejais e, pagalba gali suteikti tik keli specialistai, keli profesoriai. Uh, Tačiau manau, kad vis tiek visas nuostatas reikia labai atsargiai apibriežti. Dabar norėčiau sutikti žodį komisijai. Thank you very much, Chair. And first of all, great thanks to the Honourable Member. Dėkuoju. Pirmiausia, ačiū garbėms parlamento nariams už jų pareikštas nuomonės. Ačiū visiems pasisakiusiesiems ir už išreikštą paramą. Bent jau aš taip supratau, kad buvo reiškiama parama mūsų siūlymui. Na, keletą žodžių apie tai, ką išgirdau. Jūs dėl deleguotųjų aktų jaučiate tam tikrą susirūpinimą. Dabar nenorėčiau leistis e, į detalės dėl to bendro supratimo tarp Europos parlamento ir komisijos ir pasirištas dokumentas dėl deleguotų aktų ir uh, Galbūt galėčiau paaiškinti, kodėl mes norėtume pasinaudoti deleguotaisiais aktais. Ogi todėl, kad jūs turbūt prisiminsite, ponė Mekevin, jūs minėjote, kad čia mes kalbame apie tai, kad ateityje, gal po kokių dešimties metų, galbūt reikės apsispręsti dėl naujų prioritetų. Mes kalbame apie įrangą ir panašiai. Mes kalbame apie tą sritį, kuri keičiasi labai greitai. Ir dauguma stambiųjų kompanijų šiandien egzistuoja, m, mm, o buvo sukurtos prieš penkerius ar dešimt metų. Kažin, kaip jos laikysis po penkių ar dešimties metų. Tad mums reikia turėti labai lankščius instrumentus. Būtent dėl to mums reikėtų deleguotojų aktų, e, kad galėtume sekti tai, kaip situacija keičiasi realybėje. Dabar dėl sverto efekto. Ir čia, manyčiau, galėčiau sujungti poniai Antonesku ir poniai Vakeven teikiamus atsakymus, jų užduotus abu klausimus. Dėl didesnės informacijos apie sverto efektą. Norėčiau pasakyti štai ką. Mes stengsimės remtis inovaciniais finansiniais instrumentais. Mes žinome, kokias pasiekmes sukėlė krizė, mes norime siekti taupyti viešuosius pinigus. Šiandien, jeigu pateikčiau pavyzdį, e, dėl rizikos pasidalymo priemonės mums pavyko sutais, sutaupyti 500 milijonų eurų. Turime projektų, kuris siekia 6 milijardus E, vertėjas ir mm, sverto efektai yra tikrai labai svarbus. Šiuo atveju mes apskaičiavome, e, apskaičiavimus atlikome 6-7 kartus šių visų investicijų ir mes matome, kad apie 7 milijardus eurų sieks bendros investicijos ir, ir rezultatas mes. O tuo tarpu išleisime gal 500 milijonų Mes manome, kad tų lėšų yra šiek tiek per mažai ir jeigu bent sutiktumėt, bent padvigubinti tą sumą, mes apsidžiaugtume. Tačiau mes manome, kad Mes manome, kad, ta, kad investuoti plačiuosti ryš, ryšį yra būtina ir mes tuomet galėtume padidinti turimų megabaitų skaičių iki 20 metų, gana reikšmingai. Taigi, ši spraga tik iš dalies bus užpildyta numačius reikiamą priemonę, kad dėl aplinkos. Mes turime keletą tarnybų, jos yra paminėtos priedėm. Ir jos būtent tiesiogiai dirba su aplinka. Išmanieji skaitikliai ir panašius priemonės gali būti pasitelktos. Tai padės taupyti e, energiją, tai taip pat padės mažinti taršą. Manau, kad būsiu atsakęs į daugelį tų klausimų, kurie buvo iškelti, kaip mes pasirinkome tuos įvairius projektus, kurie yra paminėti priedę. Mes e, pasirinkome tris tokias temas. Pirmiausia, pasižiūrėjome, kaip tarptautinių požiūrį bus reikšmingi tie projektai. Mes pasižiūrėjome, kaip, ar tas projektas jau buvo atliktas kaip bandomasis ir apie tai, kiek jis sukurs darbo vietų. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Dabar, man atrodo, yra aišku, kad mūsų komitetui čia tenka didžiulis vaidmuo. Klin, e, aplinka, sveikatos reikalai, aplink, e, klimato klausimai, vis, visą tai priklauso mūsų e, komiteto kompetencijos ryčiai. Ir aš galvoju, kad nereikėtų pasikviesti ponę Nelikrus, komisarę atsakingą už skaitmeninę darbo atvarkę. Daugelis iškylančių problemų galbūt galėtų būti išspręstos pasiremiant elektroninę darbo atvarkę. Kol kas mes Galbūt šiek tiek pernelyg šią problematiką buvom palikę nuo šaly ir dabar turime iš tikrųjų e, pavyti tą atsilikimą. Diskusija šiuo klausimu eina į pabaigą ir dabar norėčiau pranešėjui kolegai Rosi suteikti žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūsų siūlymas pakviesti komisarė ponė Krūs yra puikus. Ačiū Europos komisijai, kurios atstovas labai aiškiai atsakė į klausimus. Dėl, jis išaiškino, kodėl buvo pasirinkti deleguoti aktai kaip priemonė. Dabar galima aiškiai matyti, kaip galima dirbti toliau. Esu atviras kolegų pakeitimams, esu pasirengęs visų išklausyti ir galėsime susitarti, kaip judėsime pirmin toliau. Pone Lindai Makeven, norėčiau atsakyti į jos pastabą, kad sveikatos rytėje reikiant priimti sprendimus greitai. Norėčiau pasakyti, kad tarp valstybių narų egzistuoja panašios schemos, kurių tikslas yra nuspręsti, kaip galima e, tinkamai surinkti duomenys ir juos apsaugoti susijusius su sveikatos apsauga. Šiandien kai žmonės laisvai keliauja. Milijonai ES piliečių e, keliauja iš vietos į vietą, nebūtinai e, turi gauti sveikatos paslaugos toje valstybėje narė, kurioje jie gyvena iš esmės. Ir jeigu jie susiduria su sveikatos problemomis, jiems gali iškilti problemų, nesvarbu žinoti, kuo jie serga, kokia jų kraujo grupė, kaip jiems padėti, kokia patologija vienam ar kitam iš jų yra būdinga. Pavyzdžiui, jeigu tektų pasitelkti organų donorystę, tas duomenų turėjimas gali padėti išgelbėti gyvybę, tad iš tikrųjų proga praleisti būtų ne, neišmintinga, nes jeigu italas patenka į Prancūziją ir turi gauti sveikatos paslaugos ar atvirkščiai, nesvarbu, kad skubos atvejais būtų turimi tokie duomenys, kaip, pavyzdžiui, kraujo grupės mens. Tad aš manau, kad svarbu neužmiršti, kad jeigu žmogui bus paskirti vieni vaistai, o ne kiti, tai rizikuoja, tai rizikuojama jo gyvybė. Ir aš manyčiau, kad čia pirmiausia reikia žiūrėti kiekvieno asmens interesų, kad būtų tinkama užtikrinta jos sveikatos priežiūra kai dėl vieš, santykių su viešai administracija, tai jie turi būti ko geriausia. Norėčiau pasakyti, kad pakeitimai dėl aplinkos apsaugos ir panašus irgi yra laukiami. Noriu padėkoti kolegijai Anai Rosbach. Jaučiau tam tikrą susirūpinimą, tačiau dabar manau, kad pasirinkimas yra teisingas. Mes kalbam apie aiškus, aiškius kodeksus, apie tikslų reguliavimą šios ryties. Nepamirškime, kad buvo atliktas testas dėl e, pasienį, tarp valstybinės pagalbos sveikatos apsaugos rytyje. Ir matėme, kad tai yra tas dalykas, kuris yra tikrai naudingas, nes žmonės gali dėl turizmo reikalų ar dėl darbo reikalų e, susidurti su situacija, kai reikės sveikatos pagalbos e, svetimoje šalyje. Kolegentų nesku pateikė pakeitimus dėl galimybės keistis informaciją apie aplinką ir taip pat dėl galimybės naudotis jau turimomis lėšomis. Ir dar kolegiai Lindai norėčiau pasakyti štai ką pakeitimai susiję su kai kurių temų prioritetu lyginant su kitais yra svarstytinas klausimas ir aš manau, kad diskusiją galėsime pratesti, kai susirink šešėliniai pranešėjai. Manau, kad pirmiausia turime apsispręsti, ar mes norime, kad būtų naudojamas deleguotus įsaktais ar ne, ar mes norime, kad parlamento kompetencija būtų šiek tiek apribota. Mes patys turime apsispręsti, kad žinotume, kokį kelią rinksimės. Dėkui. Die... Dėkoju. Laikotarpis Pakeitimų teikimui yra kovo 9 diena. Ir dabar periname prie kitų darbų tvarkis. Klausimų. Na, o šiaip balsuosime dėl to pranešimo, kurį diskutavome, tik tai gal lapkričio mėnesį. 2013 m. sausį šis pranešimas, ko gero, pateks tik į plenarinį posėdį. Tad mes turėsime pakankamai laiko vėl grįžti prie to klausimo. Su komisarė turėsime progą padiskutuoti, kuri atsakinga už elektroninę darbo atvarkę. Ir su ponia Krus galėsime aptarti ir kitus klausimus. O dabar kiti darbo atvarkės klausimai. Dvidešimtasis konkrečiai. Pagrindų direktyvos dėl atliekų pagrindų direktyva dėl atliekų gyvendinimo, keitimasis nuomonėmis ponui Garcia Burgės žodis. Tiesa, jis jau pernai, ponas Garcia Burgės, buvo pasiūlęs pateikti mums pranešimą apie tai, kaip sekasi direktyvą įgyvendinti, o dabar komisijos atstovai turi galimybę plačiau apie tai pasisakyti. Dėkuoju. Thank you, thank you very much, uh, uh Mr. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už šią galimybę pristatyti situaciją dėl pagrindų direktyvos dėl atliekų įgyvendinimo. Kaip žinote, tai yra ES atliekų teisės aktų vienas iš kertinių akmenų ir, aišku, gyvenimas kelia sudėtingumų įvairių problemų, ypač kai na kalba, pavyzdžiui, apie atliekų tvarkymo direktyvą, tai e, aplinkai e, kylančios problemos yra tikrai reikšmingos įgyvendinančią direktyvą mm, e, atliekų pagrindų direktyvą direktyvos įgyvendinimo iššūkiai, su kuriais mes susidurėjome, mm, yra labai svarbus. Aš pasistengsiu juos pristatyti ir po to pasistengsiu įvertinti, pristatyti jums taip pat, paaiškinti, kokie būtų mūsų veiksmai. Noriu pasakyti, kad atliekų teisės aktų gyvendinimas yra labai svarbus visoje mūsų e, išteklių efektyvaus naudojimo darbo tvarkėje. Aišku, kad ir ekonominių ir darbo vietų kūrimo požiūrių tai yra labai svarbus sektorius. Nes neatliktas tyrimas rodo, kad jeigu ES atliekų e, teisės aktų būtų laikomas visiškai, tai apie 400 tūkstančių naujų darbo vietų būtų sukurta ir būtų e, taip pat sukurtas didžiulis potencialas mažinti šiltnamio efektą kūrenčių dujų išlakas. Jeigu šios įties teisės aktai būtų įgyveninti visiškai, tai šiltnam apie 40 septynių tūkstančių automobilių išlakų kiek ekvivalentiškas kiekis šiltnamio efektą kūrenčių dujų būtų panaikintas, būtų tiek mažiau jų išmetama. Uh, Labai svarbus yra tokie teisės aktai, kaip, kad, pavyzdžiui, direktyvos dėl elektroninių atliektų, atliekų ar a, jau a, baigusių tarnauti automobilių a, tvarkymo ir taip toliau. Labai svarbu, kad pramoninės ar žemės ūkio atlikos būtų tvarkomos taip pat. Kiekybinė prasme Šie atliekų srautai yra labai svarbus. Apie trešdalis visų ES sukūriamų atliekų yra būtent šios ryties atliekos - būtinės atliekos. Būtinės atliekos taip pat yra puikus rodiklis, kuris leidžia pamatuoti, kaip kiekviena valstybė narė dirba šios rytyje, kadangi mes turime statistikos už pakankamai ilgą laiką jau. Ir trečia, kas yra dar svarbu, turime ir labai efektyvę sistemą, kuri leidžia valdyti būtinių atliekų tvarkymą valstybėse narėse, modernizuoti visus srautus, taip pat e, tokiu būdu, aišku, ir, ir pramoninės, gamybinės atliekos atitinkamai gali būti tvarkomos. Taigi dabar, kai, kalbant apie šią pagri... atliekų pagrindų direktyvą, turiu pasakyti, kad tai yra pakankamai sudėtingas teisės aktas. Ir aš gal čia tik tai dvi pagrindinės nuostatas paminėčiau. Tai yra atliekų hierarchija ir um, prevenciniai uh, nustatyti privalomi rodikliai. Taigi, atliekų hierarchija yra labai svarbi, kai eina kalba apie tai, kokius sprendimus dėl atliekų tvarkymo turėtų priimti valstybės narės viduje. Tai yra tam tikroms atliekoms, aišku, yra teikiama pirmenybė, kai eina kalba apie jų tvarkymą ir žinoma, kad atliekų vežimas į savartynus, kur visiškai jos nėra perdirbamos ir kur nėra jokio jų antrinio panaudojimo energijai, energijai išgauti, pavyzdžiui, tai jau aišku tarp pasirinkimų, kaip tvarkyti atliekas, yra vienas iš pačių žemiausių paskutinių punktų, tai jau paskutinis variantas, kaip atliekas reikėtų tvarkyti. Direktyvoje yra aiškiai pasakyta, kad valstybės narės privalo perdirbti 50 procentų būtinių atliekų iki 2020 metų. Kaip jau sakiau, turime gerą statistiką, kaip yra tvarkomos atliekos valstybėse narėse. Esu parengęs skaidrės, bet. Ir čia matytumėt statistiką už 2009 metus, bet dėje panašu yra techninių problemų. Tai aš taip suprantu, kad mano skaidrių popierinė kopija e, parlamentarams e, bus išdalinta. Čia matysite duomenis, kuriuos surinko Eurostat Ir matysite taip pat ir koks mm, susidaro vaizdas, kuris pakankamai neramina. 2009 metais atliekų vežimas į savartynus ir, kaip aš jau sakiau, atliekų gabenimas į savartynus yra pats blogiausias atliekų tvarkymo variantas. Taigi, 38 procentai būtinių atliekų vis dar keliauja į savartynus valstybėse narėse. Gera žinia yra tai, kad kai eina kalba apie, pažiūrėjau, atliekų perdirbimo privalomus rodiklius, siektinus rodiklius, tiesa, valstybės narės nedaug atsilieka nuo nustatyto 50 procentų tikslo. Apie 32 procentai visų būtinių atliekų jau buvo perdirbama 2009 metais. Tačiau kas labiau mus neramina yra tai, kad valstybių narių situacija yra labai skirtinga. Mes galime valstybės narės skirstyti į tris grupės. Pirmoji grupė būtų tos valstybės narės, kurios gerai dirba, kur tik 20 procentų ar mažiau atliekų vežama į savartynus. Belgija, Danija, Vokietija, Luksemburgas, Niderlandai, Austrija, Švedija yra tarptų valstybių, kur labai didelė dalis atliekų yra perdirbama. Ir iš esmės toms valstybėms neturėtų kilti labai rimtų problemų laikytis um, atliekų hierarchijos reikalavimų ar direktyvą nustatytų uh, siektinų rodiklių mm, reikalavimų. Galbūt kai kuriais atvejais, aišku, trukdytų atliekas perdirbti e, tai, kad stinga deginimo įrenginių. Toliau mes turime antrą grupę, kur nuo 20 iki 60 procentų atliekų, tai yra Prancūzija, Italija, e, Portugalija, Slovenija, Junktinė karalystė ir panašios valstybės mm, veža e, tokį didelį procentą e, atliekų į savartynus ir aišku, kad jos turi peržiūrėti savo atliekų tvarkymo sistemas ir e, daug griežčiau laikytis hierarchijos, atliekų hierarchijos. Kai kuriais atvejais problemos yra labai aštrios, kaip mes matome. Ir čia aš jau dabar kalbėčiau apie trečiąją grupę valstybių, kuriuoms sekasi labai blogai. Nestebina, kad šioje grupėje matome visas S12 e, valst, naujųjų valstybių narių išskyrus Sloveniją. Ir dar viena valstybė narė yra šioje grupėje kurios rodikliai čia yra labai prasti, kaip ir naujųjų valstybių narių, tai yra Graikija. Čia atliekų, um, būtinių atliekų daugiau kaip 70 ar 75 procentai yra vežama į savartynus. Iš principo, tos valstybės privalės labai dramatiškai pakeisti savo atliekų tvarkymo sistemas ir tikrai iš esmės atsisakyti visiškai netinkamų darbo metodų, kuomet labai daug atliekų keliauja savartynus ir labai mažai perdirbama. Ir paskutinė mano pasisakymo dalis, ką turėtumėm padaryti kad e, prisivytumėm e, nustatytus siektinus e, tikslus kažkokių magiškų sprendimų nėra, bet aišku, galime imtis svarbių priemonių, kad atliekų pagrindų direktyva būtų tinkamai gyvendinama valstybėse narėse. Tai yra mūsų pagrindinis uždavinys ir tikslas. Nuo 2010 metų jau turi būti perkelti visi e, teisės aktai, tačiau kelios valstybės narės yra dar neperkelusios visų nuostatų ir jau yra iškelta bylų dėl pažeidimo. Mes tikimės, kad labai greitai visos valstybės narės jau bus perkelusios šias nustatas į savo nacionalinę teisę. Taip pat mes turėsime dar pasižiūrėti, ar faktiškai perkeltosios į nacionalinę teisę nuostatos atitinka visus šios direktyvos reikalavimus. Ta mes padarysime šiuo metu antroje pusėje ir jeigu reikės, pradėsime ir bylas dėl pažeidimo 2013 metais. Apar direktyvos perkelimo valstybės narės dar privalo pasitvirtinti ir atliekų tvarkymo planus ir atliekų prevencijos programas. Tai yra priemonios, kurios skirtos e, faktiškai gyventi šią direktyvą efektyviai. Ir komisija turės, aišku, patikrinti, koks yra tų planų ir programų turinys ir kaip jos faktiškai bus įgyvendamos. Deja, komisija neturi visų reikiamo pajėgumo, kad tinkamai šį uždavinį, šį uždavinį atliktų. Pavyzdžiui, kai na kalba apie atliekų prevencijos programas ar atliekų tvarkymo planus, aišku, dažniausiai yra tvirtinami regioninių pagrindų ir dažnai yra šimtai tokių planų ar programų. Tad mums labai sunku viską sužiūrėti, viską sužiūrėti. Todėl mes čia galvojame apie įvairias galimybės, kaip galėtum sustiprinti savo stebėsinos gebėjimus. Pavyzdžiui, Europos atliekų agentūros įkūrimas. Toks būtų vienas variantas, tačiau mes padarėme išvadą, kad paprasčiau ir efektyviau būtų pasikliauti dabar egzistuojančią agentūrą, Europos aplinkos agentūrą. Ir mes iš tikrųjų jau dirbame kartu, komisija ir agentūra. Ir per timiausius mėnesius mes parengsime projektą, kuris bus skirtas įvertinti atliekų valdymo planus, kuriuos pasirengs valstybės narės. Taip pat mes rengėme ir gairias bei rekomendacijas dėl atliekų pagrindų direktyvos įgyvendinimo ir laikymosi. Mes rengėmės um, platinti, skleisti pažangę praktiką. Tačiau turima informacija rodo, kad uh, pavyzdžiui, E, tokie, tokios ekonominės priemonės kaip teršėjas moka sistema ar mokesčiai už atliekų gabenimą į savartynus yra pačios efektyviausios įgyvendinant šios ryties priemonės, siekiančios ryties tikslų. Taigi, Labai svarbu, kad reikia patobulinti darbą ir šią srityje. Dabar baigiame studiją šio klausimu. Mes pasistengsime paskatinti valstybės narės, ypač tos, kurios labai atsilieka, kad jos geriau panaudotų tuos turimus ekonominius mechanizmus. Įdomu yra pastebėti, kad ekonominės krizės ir fiskalinio taupimo laikais, aišku, kad tokios ekonominės priemonės gali suteikti savivaldybėms, regioniniai valdžiai papildomą pajamų šaltinį. Ir galiausiai Aišku, kad ES finansavimas, ypač regioniniai fondai ar sanglaudos fondas, gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį, tobulinant atliekų valdymo sistemas tose valstybėse, kurios, kuriuose situacija blogiausia. Labai svarbu yra pasirūpinti, kad tų fondų lėšos būtų panaudotos konkrečiai šiems tikslams. Tai yra kad būtų siekiama atliekų tvarkymo tikslų. Reikia pasirūpinti, kad pinigai būtų panaudoti tinkamai ir leistų užtikrinti geresnį uh, ES atliekų tvarkymo teisės aktų gyvenimą. Čia, aišku, pagal kelio gairių plano finansavimas turi būti skirtas tiems projektams, kurie yra pirmuosiuose punktuose, kuriems turėtų būti teikiama pirmenybė pagal atliekų tvarkymo hierarchiją, kad nebūtų paramos, pavyzdžiui, savartynų elementui. Taip pat yra numatyta nauja finansinėje programoje e, galvoti apie tai, kad, e, pavyzdžiui, reikėtų vertinti, ar e, finansuoti teikiami projektai tikrai atitinka e, visus ES atliekų tvarkymo teisės aktų reikalavimus. Ir tiek, pirmininkė, aš norėjau Jums papasakoti. Man buvo sakoma, kad galbūt kad dabar gal būtų gerai, kad ir aptarčiau mm, tuos, klau... atsakyčiau tuos klausimus, kuriuos, kurie man buvo pateikti iš anksto, ar, ar dabar pirmininkė man juos ir atsakyti. Äh, Dėkoju Jums už äh, išsamų šį dokumentų pristatymą. Kolegos norėtų užduoti Jums klausimą. Pirmiausia, jie užduos klausimus, po to Jūs galėsite atsakyti į šios klausimus. Uh, ponia Rosbach, po to Jutta Haug, mes ir kiti kolegos. Dėkoju Jums, dėkoju už išsamų problemos pristatymą ir dėkoju Jums už tai, kad Jūs aiškiai papasakote ir apie ateities planus. Man šis klausimas itin rūpi, aš esu iš Danijos ir mes esam, mums sekasi visai neblogai šioje srityje. Ir nes mes traktuojame atliekas kaip naują išteklių, o ne kaip atliekas, ne kaip šiukšlės. Kaip komisija vertina tai, kad tai, kaip kai kurios valstybės narės įgyvendina pagrindų atliekų direktyvą, ypač, uh, ypač kai tai yra susijęs su jūrų tarša. Antras klausimas, Kaip komisija ketina gyvendinti šią direktyvą, skiriant daugiau dėmesio perdirbimui bei, e, bei įtikinant valstybės narės, jog atliekos irgi yra išteklius. Toliau Karls Hans Florence ir pato Juta Hauk. Juta Hauk. Na, aš tiesiog norėčiau trumpai pakomentuoti tai, ką pasakė komisijos atstovas. Jis minėjo, jog būtų puiku, jeigu mes turėtume atliekų agentūrą. Ar komisija sugalvojo, kokį teisinį pagrindą galima būtų pritaikyti tam, kad galima būtų pradėti kalbėti apie tokią agentūrą? ar komisija ketina pakeisti aplinkosaugos agentų praeitaikomą reglamentą? Aš turiu pasakyti, kad aš pasisakau prieš abidvi agentūras. Pirmiausia dėl to, kad manau, jo komisija turėtų prisimti atsakomybę už šios ryties stebėjimą bei užtikrinimą, kad valstybės narės tinkamai gyvendina atlik, atliekų teisės aktus. Pasiūlymas steigti atliekų agentūrą ar e, keisti kitų agentūrų funkcijas, mano galva, yra sudėtingas, dėl to neaišku, kaip e, viskas bus gyvendinta ir ką tai reikš praktikoje, ponas Zeber. Ačiū, pirminkė, aš galiu pritarti tam, ką sakė Jūta. Aš taip pat manau, kad mums nereikia naujos agentūros. Aš norėčiau, kad komisija mums paaiškintų, kaip ji remia valstybės narės, valstybių narių pastangas e, pasiekti bendrus tikslus. Galima būtų kalbėti apie tai, kad mums reikia sukurti keitimos informaciją ir geriausią praktiką tinklą. Bet to buvo kalbėta apie tai, jog reikia ieškoti gal galimo finansavimo įvairiausiuose fonduose. Tačiau nepamirškime, jog kai kurios šalis, pažiūrėjau, Rumunija ir Bulgarija vis dar nepasinaudoja turimomis lėšomis. Taigi pinigų yra, tik tai reikia tos pinigus tinkamai panaudoti. Taigi pažvelkime į kofinansavimo rodiklius bendrijoje. Matome, kad kai kurios šalis iš vis nieko ne, nemoka. Pavyzdžiui, Graikija. Iki 15 procentų. Ir mes kalbame apie milijardų milijardus eurų, kurie nėra panaudojami. Ir dabar pradėti kalbėti apie kažkokią agentūrą. turėtume paklausti, ką daro ponas Patošnik, užtikrinamas, kad uh, tinkama lėšų panaudojama. Nikolas, Kris. Dėkoju Richardui Zeber, Nikolaus Kriskolijos ir po to Radvilė Morkūnaitė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Žaliųjų frakcijos vardu pasisakysiu. Dėl atliekų valdymo Esu atstovas šalies, kur yra viena iš blogiausiai tvarkančių atlikas. Norėjau paklausti, ar Europos komisija galėtum šiandien pasakyti, kiek laiko reikės kad būtų įgyvendinti šie teisės aktai, kad jie būtų perkelti nacionalinę teisę ir įgyvendinti. Žinome, kad mus krečia krizė? Ar tikrinote probleminius atvejus vietoje? Dėl savartynų buvo atliekami, atliekami tikrinimai nuo 2002 metų. Finansuojami tie darbai buvo be kitako ir iš ES lėšų. tie darbai turi tęstis. Tai norėjau paklausti, Ar komisija čia galėtų padaryti kokią nors įtaką, kad viskas vyktų sklandžiai? Dėkui komisijai už pristatymą. Esu iš Lietuvos, iš vienos iš tų valstybių, kuria, e, kuri yra čia prie tų, kaip pasakyti, sunkiausiai besitvarkiančių su atliekomis. Tikrai skauda širdį matyti tas, e, tuos duomenis. Iš tikrųjų, mūsų valstybėje yra tų diskusijų ir, ir, ir daug kalbėjimo ir, ir kaltinimų ir kodėl neveikia ta sistema. Man įdomu, kokios yra pateikiamos, kokie pateikiami argumentai ir priežastis komisijai. Nekalbu konkrečiai apie savo šalį, bet bendrai iš tų, tų valstybių, kurios turi, turi problemų, tos vat, 12 netaip, netaip seniausiai prisijungusių prie ES valstybių, ar tai yra sistemiškai, ar yra vis tiek kažkokių pozityvių žingsnių tam tikrą prasme ir, ir kaip argumentuoja valstybės, kas joms trukdo susidoroti su atliekų tvarkymo e, sistemos problemomis. Dėkui. Vielen Dank. Jetzt Ada Lenners und danach folgt Frida Brepuls. Köszönöm a szót, elnök úr. Két kérdést szeretnék feltenni a bizottság tisztelt Dėkoju. Turiu du klausimus. Pirmasis būtų toks. Atliekų eksportas. E, nelegalus atliekų eksportas. Kaip sprendžiama ši problema? Mes žinome, kad tai vykstant prieš metus jūs parengėte ataskaitą, kur be kita ko buvo pasakyta, jog atliekų eksportas sudaro penktadalį visų e, atliekų. Ką komisija nuveikė šiuo klausimu? Pernai, ką komisija darė, kad būtų užkirstas kelias nelegaliam atliekų eksportui. Ar jau yra koks nors e, projektas, dokumentas? Dauguma valstybių narių regisi E, nieko nepakeitė. Stagnuoja atliekų lygis, jūs nemažėja. 2006-2008 metais buvo pastebėta tokia tendencija. 10 procentų gal sumažėjo atliekų kiekis, tačiau ar, dabar manau, kad atėjo laikas kitoms analizėms, kitiems tyrimams. Dėl ekonominės krizės galbūt nebevyksta tie darbai, o galbūt tiesiog buvo vykdomas kokios nors profilaktinės priemonės. Ar jūsų iškelti klausimai yra tie, kuriuos pernai radot atsakymus? Kokios pažangos komisija pasiekė, vykdydama atliekų prevenciją, skatindama atliekų perdirbimą ir kokios yra priemonės, kurių dar reikės imtis ateityje. Dėkui. Ačiū. Frida, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi galėdama peržvelgti komisijos pateiktus skaičius. Jeigu teisingai atsimenu, prieš keletą metų, kai norėjom peržiūrėti direktyvą, mes taip pat nagrinėjome skaičius. Matau, kad be tų dešimties naujų valstybių narių, kuriams buvo numatyta daugiau laiko tam tikriams tikslams įgyvendinti, yra kitos septynios šalis, senosios valstybės narės, kurių atliekų kiekis viršyje ES vidurkį - Ispanija, Graikija, Portugalija, Italija ir Airija. Yra tos šalis, kurių skaičiai ypač prasti, rodikliai prasti. Jūs savo įvadę sakėte, kad jeigu tos šalis laikytųsi direktyvos nuostatų, tai tuomet 400 tūkstančių naujų darbo vietų būtų galima sukurti. Tad aš niekaip nesuprantu, o ko tos šalis laukia, kur yra problema. Mums reikia tų naujų darbo vietų, o tos šalis nieko nedaro, kad direktyva būtų įgyvendinta. Komisijos atstovai mums štai sako, kad štai parengsime gairias, pasinaudosime gerą kitą šalių, kitų šalių praktiką ir panašiai. Pavyzdžiui, E, mokestis už atliekas mūsųse egzistuoja labai seniai, nuo 80-mečio. Paslaugos teikiamus puikiai, tad kaip atsitiko, kad tos kitos šalis gali ir nesimti panašių priemonių, kad jos nepriverčiamos to daryti. Norėčiau paklausti Europos komisijos, ar turimi regioniniai statistiniai duomenys. Pavyzdžiui, Belgijos atveju yra, pavyzdžiui, e, atskirų regionų statistika. Valonija, pavyzdžiui, Belgijoje renka tokius statistinius duomenys. Ir aš norėčiau paklausti, ar yra įmanoma gauti regioninius skaičius, ar jūs tokius turite komisijoje. Dėkoju. Ačiū, Frida, sako pirmininkas. Ponas Gerbrandi, prašau, dėkoju. Turiu klausimą susijusi su privačių sektoriumi ir būtinių atliekų tvarkymu. Auga išteklių kainos, todėl matote, kad atliekos labai dažnai yra laikomos vertingų ištekliumi, kurį galima sėkmingai panaudoti. Daug investuojama į atliekų perdirbimo pramonę. Ir čia galima rasti reikšmingų verslo galimybių. Galiu įsivaizduoti, kad procesas turėtų spartėti direktyvos įgyvendinimo susijusių su atliekų tvarkymu. Aš norėčiau paklausti, ką daro Europos komisija, kad paskatintų aktyviau veikti privatų sektorių, kad ir norėčiau paklausti, ar Europos investicijų bankas taip pat yra įtrauktas į tuos procesus, nes reikia reikšmingų investicijų tam, kad būtų galima sukurti tūkstančius darbo vietų. O atrodo, investicijų tik reikia, kad tos darbo vietos atsirastų. Dėkoju. Dėkoju žodis komisijos atstovui, kad būtų galima atsakyti šios klausimus. Prašau. Thank you, Mr. Chairman. I'll do, uh, I'll do my best, although I feel... Dėkuoju, ponė pirmininkė, pasistengsiu atsakyti visus pateiktus klausimus, nepaisant to, kad uh, klausimų sąrašas yra gan ilgas. Pasistengsiu atsakyti į klausimus jų pateikimo tvarka. Tikiuosi, kad e, neapsiriksiu ir sakysiu visus klausimus, nepasinu, kad jie būdavo pateikiami labai greitai. Taigi, pirmasis klausimas, jį pateikė ponia Rosbach. Jūrų tarša. Ir ar jūros yra taršymas dėl to, kad prastai yra gyventinami ES galiojantis teisės aktai? Atsakymas būtų teigiamas. Iš tikrųjų yra tam tikrų atliekų, kurios dėl vienokio ir kitokio priežasčių nepatenka į atliekų valdymo sistemų akiratį ir dažnai šios atlikos patenka į jūrą. Ir be abejo, jei atlikas reglamentuojantis teisės aktai būtų geriau įgyvendinami, tuomet mes galėtume sumažinti e, jų, jūrų taršą. Toliau buvo pateiktas klausimas apie. Tai kiek dar galima būtų patobulinti atliekų valdymą, veiksmingiau, geriau panaudojant turimus išteklius. Aš savo išanginėje kalboje jau minėjau, jog įgyven, atliek, atlikas reguliuojančių teisės aktų įgyventinimas yra efektyvesnio išteklių naudojimo dalis, neatsiejamas elementas. Mes galėtume sutaupyti net iki 72 milijardų eurų. Tai yra gan didelė suma. Toliau ponas Florence. Priminė man, kad jis jau pateikė savo klausimus raštu ir pirmasis iš tų klausimų yra susijęs su atliekų hierarchijos nustatymo, arba bent jau su tuo, kaip valstybės narės interpretuoja direktyvos nuostatas ir skirtingai e, klasifikuoja atliekas. Mes turime pripažinti, jog iš tikrųjų šioje srityje esama problemų. Mes e, bendraujame su kai kuriamis valstybėmis narėmis šiuo klausimu. Ir kaip minėjau, mes ketiname atlikti uh, didelio masto atitikties patikrinimus. Ir pradėsime šios patikrinimus kiek jau šiemet. Ir jei nustatysime pažeidimus, tuomet pradėsime pažeidimų procedūrą. Toliau antras pono Florence, kuris yra susijęs su apsirūpinimu reikalingais ištekliais. Direktyvoje nėra nuostatų tam skirtų, bet mūsų kolegos atsakingi už konkurencingumą šiuo metu nagrinėja, ar kai kurių valstybių narių rengiamos taisyklės atitinka ES teisės normas dėl konkurencijos. Toliau atliekų agentūra. Aš šį pasiūlymą minėjau savo kalboje, žanginėje kalboje. Šiuo metu mes dar neketiname kurti naujos agentūros skirtos atliekoms. Mes ketiname bendradarbiauti su Europos aplinkos agentūra. Pane Haug iš esmės pateikė panašų klausimą. Mes neturime ketinimų ir planų keisti reglamentą remintis kurio buvo sukurta e, e, ir remintis kurio yra, yra tvarkoma Europos aplinkosaugos agentūra. Manome, kad pagal, pagal dabar turimą šios agentūros mandatą agentūra galėtų stebėti situaciją valstybėse narėse ir esame įsitikinę, kad šis e, stebėjimas padės mums geriau vykdyti mums patikėtas uh, pareigas, e, užtikrinant, jog laikomasi yra sutarčių. Neketiname perduoti šių pamatinių ir svarbių funkcijų kitai kokiai nors įstaigai ar organizacijai. Toliau buvo pateiktas klausimas apie tai, ką komisija daro siekdama užtikrinti, kad e, turimos ir aplinkų tvarkymui skirtos lėšos būtų geriau panaudotos. Aš galiu Jūs patikinti, jog mes glaudžiai bendradarbiaujame su visomis valstybėmis narėmis, stebėme, kaip yra siekiama užsibrieštų tikslų ir stengiamės užtikrinti, kad e, atliekų teisės aktų įgyvendinimui būtų skirta daugiau lėšų ir tikiuosi, kad mums pavyks e, žengti į priekį. Toliau ponas Kriskolijos pateikė klausimą apie padėtį Graikijoje. Graikijai dėja labai prastai sekasi gyvendinti atliekų direktyvą. Yra vien, viena, viena labiausiai atsiliekančių valstybių narių. Mes norėtume, kad būtų atsisakoma priklausomybės nuo savartynų Ir nemanome, kad kitos atliekų tvarkymo alternatyvos būtų brangesnės. Mes manome, kad atliekų laidojimas tikrai nėra efektyvus atliekų tvarkymo būdas. Toliau ponia Morkūnaitė pateikė klausimą apie tai, kodėl valsty, naujos valstybės narės susiduria su sunkumais įgyvendinant e, atlikas reglamentuojančius teisės aktus. Na, ta, šis dokumentas ir ši užduotis yra naujas iššūkis valstybėms narėms, naujoms valstybėms narėms. tos šalis, kurioms dabar sekasi geriausiai gyvendinti šios teisės aktus, tam turėjo ruoštis maždaug 20 metų. Ir mes tikimės, kad ir naujosios e, valstybės narės po 20 metų galės ir sukaupti ir savo patirties ir pasinaudoti e, e, senesnių ES valstybių narių patirtimi. Ir Esame įsitikinę, kad su ES finansinė parama šios šalis galės žengti į priekį, gyvendinant teisės aktus gan greitai. Jau yra rengiami, renkami statistiniai duomenės apie atliekų tvarkymą. Ir gera žinia yra ta, kad net per vienerius metus kai kurios valstybės narės, tokios, pažiūrėjau, kaip Lenkija ir Slovakija, sugebėjo padaryti didelę pažangą ir pagerinti atliekų perdirbimo rodiklius. Toliau. Panas Oder patikė klausimą, tačiau turiu pasakyti Jums atvirai, kad aš nesugebu įskaityti savo uh, savo užrašų. Todėl esu priverstas pereiti prie kito klausimo. Gal ponas Adar galėtų pakartoti savo klausimą, būčiau jam už tai dėkingas. Taigi, toliau. Pone Brepols pateikė klausimą. Kodėl net ir ES senbuvėms neįtin gerai sekasi įgyvendinti atliekų direktyvą. Iš tikrųjų, kelios e, šalis yra tarp e, tų šalių, kuriams vidutiniškai sekasi gyvendinti direktyvą. Norėčiau Jums priminti, kad e, terminas perkelti direktyvos nuostatas nacionalinį teisyną suėjo 2010 m. gruodžio mėnesį. Ir e, e, šiaip reikia pasakyti, kad nėra privalomo e, atlikų perdirbimo rodiklio. Kai kuriuose valstybės narėse, pavyzdžiui, Belgijoje, atskiri regionai, pavyzdžiui, Belgija tai būtų Valonija ir Flandrija, pateikė duomenis atskirai reng, duomenys yra rengiami atskirai, o po to pateikiami konsoli, pateikiama konsoliduota ataskaita. Toliau buvo paklausta apie tai, kaip galim būtų skatinti privatų sektorių, privatų sektoriaus dalyvavimą direktyvos gyvenimo e, procese. Mums atrodo, kad e, vargu reikia skatinti privatų sektorių. Perdirbimo sektoriui, atlikų perdirbimo sektoriui reikia geros, gerai reguliuojamos aplinkos, teisinės aplinkos. Ir manau, kad sudarydami aiškę reglamentavimo struktūrą labiausiai paskatintume privatų sektorių uh, aktyviau dalyvauti gyventinant e, atliekų pagrindų direktyvą. Er Ačiū. Suteiksiu žodį dar kolegai, kad jis pakartotų savo klausimą. Politikusi vizsgafeladatnak, hogy ugyanazt a kérdést föl tudom egymás után kétszer. Ačiū pirmininkė. Tai, kaip politikas, aišku, aš turiu kartais pakartoti uh, savo klausimą ir turiu pasakyti, kad uždaviau du klausimus iš tikrųjų. Pirmas klausimas buvo dėl to, kokiu priemoniu ketina imtis komisija, kad, kas, kad kažkas būtų padaryta sprendžiant nelegalaus atliekų gabenimo problemą. Ir taip pat kitas dalykas buvo analizė e, dėl atliekų tvarkymo valstybėse narėse ir to, kaip jos įvykdys reikalavimus iki 2020 metų. Čia vėlgi nelegalus atliekų gabenimas per sieną sudaro apie 20 procentų visų atvejų ir praeitais metais buvo paskelbta komisijos ataskaita dėl šios ryties kur buvo kalbama apie atliekų gamybą ir atliekų perdirbimą. Čia komisija pasakė, kad daugumoje ES valstybių narių atliekų sukūriama vis daugiau, o nuo 2006 iki 2008 metų vidutinis atliekų kiekis tik tai atrodo, kad truputėlį mažėja, nes tik tai keturios valstybės narės sugebėjo tą at, sukūriamų atliekų kiekį sumažinti. Visose kitose valstybėse narėse atliekų, generuojama atliekų kiekis augo. Žinoma, mes turime panalizuoti situaciją atidžiau ir žiūrėti, aišku, kiek fiksuotas atliek, atgeneruotų atliekų kiekis buvo lemtas krizės, ar iš tikrųjų mm, kažkiek suveikė ir tos priemonės, kurias leido perdirbti atliekas, pakartotinės panaudoti. Taigi, gal jūs galėtumėt atsakyti į tokius mano klausimus, aptarti ir kitas e, priemonės. E, Jūta Haug. Atsiprašau, e, pirmininkė. Mane tik informavo, kad kalbant apie atliekų tvarkymą, aš turėčiau užduoti klausimą panašų į tą, kurį kėlė Vittorio Prodi. Tai yra reikia, reikėtų pasirūpinti, kad į mūsų klausimų sąraše trečių punktų įrašytą klausimą būtų aiškiai atsakyta. Komisaras Potočnik iš dalies atsakė šį klausimą, bandė bent jau jį mm, atsakyti, tačiau ne iki galo. Jisai sakė, kad komisija atliks bent kelias studijas. Ir Reikia čia kalbėti apie pakavimo direktyvos peržiūrą. Ši direktyva yra kiek senesnė palyginti su šia ir po konsultacijų, kurias atliko komisija, mes galvojame, kad vis tik tai atėjo laikas imtis priemonių, ypač kai nekalba apie plastikinės pakuotės. Ypač, pavyzdžiui, politileno maišelius reikia atsižvelgti į visą technologijų pažangą ir tikrai e, imtis rimtų priemonių, taip pat ir informuojant piliečius, didinant jų samoningumą. Aišku, tam tikros pažangos jau pasiekta, bet aš norėčiau dar pasitikslinti, ar komisijoje yra kažkas padaryta jau peržintą direktyvą, ar, ar ketinama imtis kažkokių priemonių toje srityje. Pirmininkas, tai tada dar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 Buvo klausta, ar komisija turi sąrašą ar katalogą, ar žino, kas yra perkelta iš tos direktyvos ir kas ne. Ir dabar dėl Vokietijos. 2010 metais Europos komisija atsakė, jog projektas nebuvo visiškai atitinkantis juridinės nuostatos, būtent dėl atliekų hierarchijos aspekto. 11 tūkstančių kilogramų per dieną. 11 e, e, tūkstančių kiložaulių per dieną. Tiek turėtų, tokie turėtų būti deginimo rodikliai. Ir daugiau negu ketvirtame straipsnė nieko papildomai nėra pasakyta. Tekste dėl atliekų hierarchijos nuostatus yra aiškus. Mes nežinome, ar komisija nuveikė ką nors, kad pasikeistų situacija. Atsakymas. Kitas klausimas. Buvo pasakyta, kad bendradarbiaujama, bet neaišku, kokioje srityje. Ir dabar žiniasklaidoje galima perskaityti, kad komisaras Tajani ketina surasti papildomų išteklių susijusių su atliekų laidojimu maždaug 600 metrų po žeme. Mes šiandien diskutavome apie tai, apie kolegos Gerbrandį pasiūlymą kalbėjome šiandien, taupyti yra būtina. Ekonomiką skatinti yra būtina. 400 tūkstančių darbo vietų būtų galima sukurti, jeigu tinkamai būtų gyvendinami ES teisės, teisės aktai. Būtų puiku, kad būtų žengiama teisinga linkme. Aš norėčiau, kad būtų laikomasi procedūros ir kad būtų kreiptasi į komisarą Patočniką, kad jis atvyktų į mūsų komitetą su konkrečiais pasiūlymais. Nežinome, kad atliekų E, atlie, atliekų, tarp atliekų yra visko, skaitant radioaktyves atliekas ir panašiai. Daug kas e, tvarkosi su tom atliekom kaip gali, kaip sugeba ir, ir kartais ir neteisėtai. E, manau, kad komisija turėtų veikti žymiai ryštingiau. Komisaras turi atvykti į mūsų posėdį ir pasakyti, kas ir kaip, kodėl regioniniuose fonduose tebelieka milijonai eurų, kurie nepanaudojami Manau, kad yra atėjęs laikas o, e, veikti rimtai. Nėra ko susitikinėti tam, kad susitiktume, reikia veikti. Ačiū, ponui Zieber. Nematau, kad daugiau kolegų norėtų kalbėti. Ar norėtų dar kas nors? Ne. Tad vėlgi, kreipiuosi į komisijos atstovą, prašom atsakyti į visus klausimus. Na, o kad, kai dėl pono Potošėko pakvietimo komiteto posėdį Be abejo, perduosim šią žinią. O dabar žodis komisijos atstovui. Thank you, thank you very much and my apologies again to Mr. Ačiū ir dar kartą atsiprašau pono Ader dėl atliekų pervežimo. Taip, mūsų pozicija yra aiškiai žinoma, mus labai neramina in patikrų efektyvumas, kuomet atlikos yra gabenamos iš vienos valstybės į kitą Europos Sąjungą. Mes atlikome studiją, kuri gali sąlygoti tam tikrų teisėkurinių pasiūlymų parengimą. Tačiau kol kas daugiau negalėčiau pasakyti. Toliau atliekų e, generavimo keitimas, e, apimčių keitimas. Aš minėjau, kad Eurostatas rengia ir naujesnę statistiką, kuri geriau atspindės situaciją 2010 metais. Panašu, kad e, atliekų, kurios sukūriamas ES kiekis nuo 2009 iki 2010 smarkiai sumažėjo. Mes neturime įrodymų, kurie leistų nustatyti aiškės to smarkaus e, atliekų kiekio sumažėjimo priežastis, bet akivaizdu yra tai, kad e, ekonominė krizė galėjo suvaidinti savo vaidmenį. Labai svarbu yra pažymėti, kad pagal atliekų pagrindų direktyvą valstybės narės privalo pasitvirtinti atliekų prevencijos planus iki 2013 metų laikotarpio. Taip pat, kaip ir atliekų prevencijos planai bus pagrindinė priemonė gyveninti atliekų pagrindų direktyvas, direktyvos nuostas, tai ir atliekų tvarkymo planai taip pat turi leisti sumažinti atliekų, kurios generuojamas valstybės narėse kiekius. Mes taip pat jau esame parengę gairias ir rekomendacijas dėl to, kaip užtikrinti atliekų prevenciją valstybės narėse. Mes galvojame, kad tai yra labai svarbi veikla, nes būtent prevencija yra geriausias variantas, kai eina kalba apie atliekų tvarkymo hierarchiją. Nepamiršau klausimo, kurį, kuriuos pateikė ponas Prodi. Bijau, kad mm, negaliu pateikti jums šiuo metu galutinio atsakymo, kadangi mes vis dar dirbame tais klausimais dėl, pavyzdžiui, polietilenių maišelių, kuriuos neįmanoma perdirbti. Ir komisaras Potočnik galvoja, kad tai, aišku, yra akivaizdi e, e, prioritetinė sritis. Ir dar kol kas vyksta darbas šio klausimui, matysime, ar bus teikiami teisės aktų pasiūlymai. Uh, Biologinis skilimas be abejo yra daug platesnė savoka, taikytina ne vien tik tai tokiam galimam teisės akto pasiūlymui. Ta savoka turėtų būti taikoma visoms plastikinėms medžiagoms ir produktams. Ir žinoma, kad biologinis skilimas tai yra dalis viso visų tų klausimų, kurie yra susijęs su atliekų tvarkymu ir mes būtent dėl tų klausimų dabar ir dirbame. Buvo klausimas dėl atliekų tvarkymo hierarchijos Vokietijoje, pavyzdžiui. Tai susijęs su klausimu, kurį pateikė ir ponė Evans. Taip, mes nustatėme, kad yra problemų dėl to teisės akto, kurio perkeliama atliekų pagrindų direktyva projekto terminologijos. Mes susisiekėme su Vokietijos valdžia ir, kiek žinau, atliekų pagrindų direktyva perkelintis teisės aktai dar nėra patvirtinti Vokietijoje. Aš nežinau, ar tas tekstas, kuris galų gale bus Vokietijos parlamento patvirtintas, numatys kokiu nors pakeitimu būtent šio klausimu ar ne, bet aišku, kad jeigu bus kažkokiu tai problemų dėl to, kaip Vokietijos įstatymuose bus perkelta atliekų hierarchija. Be abejo, mes spręsime tos klausimus ir prie reikus pritaikysime pažeidimo procedūrą. Ir dėl pono Zeber paskutinio klausimo, aš nežinau, ar tai buvo labiau klausimas, ar labiau konstatavimas, bet aišku, mes sprendžiame, labai rimtai dirbame visais tais klausimais, kurie yra susiję su es atliekų teisės aktų gyvendinimu. Mes skiriame labai daug laiko ir jėgų, kad spręstumėm visus atvejus, kurie kai kuriais atvejais yra ypatingai svarbus. Pavyzdžiui, atliekų tvarkymo krizė kampanijoje buvo konkrečiai, panusiai per paminėta. Manau, kad tai būtų geras tokiu atveju pavyzdys. Ačiū. Vielen Dank. Äh, zum letzten Punkt, das werden wir hier sicherlich nochmal mit dem zuständigen Kommissar dann. Ačiū. Esu tikras, kad Dėl šio paskutinio klausimo dar turėsime galimybę su komisaru detaliau pakalbėti kitą kartą, bet norėčiau padėkoti Jums, kaip komisijos atstovui, labai padėkoti. Ir dabar 21 darbo atvarkės punktas. Čia kalbėsime apie ES aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimą keturis ar penkis kartus per metus mes turime galimybę užduoti klausimų komisijai būtent šiuo konkre... šią konkrečią temą. Tai jau tapo tradicija mūsų komitete. Aš žinau, kad turime nemažai tų klausimų. Karl Heinz Florence, jau norėtumėt užduoti klausimą? Dann gehen wir zwei. Jill Evans ist beantwortet. Vittorio Prodi. Du, Čil Evans atsakyta, Vitorija Prodi, klausimas atsakytas, ketvirtas aplinkos apsaugos teisės aktų įgyveninimas Ester Delangė, jos nėra. Ar kas nors ją pavaduoja? Karl-Heinz Florence? Ačiū. Mano klaus... Į mano pirmą klausimą dėl atliekų mm, pateiktas atsakymas. Dėl ryč aš norėčiau gauti atsakymą, bet gal galėtumėm vėliau apie tai pakalbėti. Bitte. Satuhasi, prašau. Dėkoju. Regisi. Kai kuriuose šalyse aplinkos saugos, aplink, aplinkos saugos standartai yra mažinami, silpninami. Mes Graikijoje taip pat tai pastebėjome. Yra tokių nuostatų, kurių tikslas yra apeiti aplinkos apsaugos taisyklės, nuostatas – pasitelkiamos supaprastintos, pagreitintos procedūros. Jų tikslas yra paskatinti investiciją, bet dėja nuo to dažnai nukenčia aplinka. Turėtume nepamiršti ir tų dalykų, kurie yra susijęs su nelegalių statybų legalizavimu. Ar išimtis, kurios egzistuoja taip pat leidžiančios apeiti aplinkosaugos reikalavimus. Nekartą Europos parlamente apie tai esame diskutavę. Aplinkos apsauga yra mūsų visų veiksmų e, viena, vienas iš pagrindinių barų. Čia mes galime sukurti daug darbo vietų. E, tad būtina Dabar kartais pasimama kitokių požiūrių, požiūrių būtent stengiamasi e, užtikrinti ekonomikos saugybą, nusispjaunę aplinkos saugos reikalavimus. Tai yra klaidingas žingsnis. Jūta Hauk. Šeštasis klausimas. Taip, klausimas šis jau buvo užduotas. Uždavėme jį rezoliucijoje dėl 12 metų biudžeto. Mes turėjome sužinoti, ar Europos komisija gali įgyvendinti visas reikiamas procedūras ir atlikti valstybių narių kontrolę. Tinkama, čia būtų pirmas klausimas. Antra, ar galime turėti duomenų banką, kur nepriklausomai galėtume pasižiūrėti mums reikiamus informacijos ir pasitikrinti, kaip ir kas buvo perkelta į nacionalinę teisę žiūrėti tuo pat metu, ar viskas buvo perkelta, ar dar ko nors trūksta. Nes kartais toks viešas spaudimas pasirodo besas naudingas tam, kad būtų galima aplinkosaugos reikalavimus nacionalinė teisė tinkamai perkelti. Ypač tose narėse, kurios e, gyrėsi, kad perkelia ko ne viską. Nežinau, kas į mano klausimą galėtų atsakyti. Galbūt asmo, kuris dabar mano klausimą nesiklausė, sako kalbėtoja. Na, galbūt jis sugeba suprasti vokiečių kalbą. Na, išklausysime komisijos atstovą, sako pirmininkas. Karl Šliūtė užduos paskutinį klausimą dėl ryč. Prašau. Dėkuoju. Kad REACH direktyva tinkamai veiktų, turime padaryti viską. Svarbu ją įgyvendinti. Pagal mūsų turimą informaciją regisi, kad problemų ir spragų yra apsčiai. Kalbam apie 20 tūkstančių dosie, kurių patikrinta buvo gal 5 procentai. 2009 metais pagal mūsų turimą informaciją 50 procentų tų visų dosie dėja buvo nepakankamai užpildyta. Dešimtaisiais metais 64 procentus siekėtis procentas. Kitaip tariant, duomenys pateikimi ne visi, neišsamus, nepilni. Dėl to susiturime su tokiais dosie, kur spragų daug, kitaip tariant, situacija negerėja. O tai reiškia, kad ši pirmoji gyvendinimo fazė dėja nėra sėkmės istorija. Na ir galiausiai sulaukime komisijos iniciatyvos dėl tam tikrų apribojimų, tačiau ką konkrečiai šios įtie nuveikė komisija. Buvo sudarytas tam tikrų medžiagų sąrašas, jų yra 74 o kitur minimas 36 medžiagų sąrašas. Ar Europos komisija mano, ką nors daryti šioje srityje, kad ši direktyva REACH būtų gyvendinta greičiau? Iki šiol registrų pasangų nebuvo daug. Dėkuoju. Karlhans Florence norėjo taip pat klausti, bet jo salėje nėra, sako pirmininkas Mišel Rivasi. Dėl REACH. Prašau. Okay, dann keine weitere Frage mehr, dann gebe ich. Na, tokiu atveju regisi klausimų nebėra. Žodis komisijos atstovui atsakyti, prašau. Thank you, Mr. Chairman. Um, I'm Professor Breakland. I'm the head of unit for legal affairs. Dėkoju, aš esu uh, gen, aplinkosaugos generalinio direktorato teisininkų tarnybos uh, uh, atstovas, aš atsakysiu į klausimą, šeštą ir ketvirtą klausimus, o kolega sakys klausimus susijusiu ryč. Pono Hasi klausimas. Ponios Hasi klausimas. Apie tai, kiek būtinybė tvarkyti su krize paveikia valstybių narių pastangas gyvendinti aplinkosaugos aktus. Na, pirmiausia, valstybės narės susiduria su lėšų E, trūkumų. Ir antras dalykas, valstybės narės nori sudaryti gerę e, verslui palankesnę aplinką aplinkosaugos reikalavimų sąskaitą. Mes stebime, kad valstybės narės iš tikrųjų kai e, lėšas skirtas aplinkosaugai panaudojo kitur. Mes stebime situaciją. Ir mes e, e, matom ir komiškų pavyzdžių. Pavyzdžiui, neatliekami yra patikrinimai pagal Natūra 2000 e, programas. Ir dėl to be abejo sumažėjo šios programos gyvenimo kokybė. ES turi nemažai lėšų, kurias gali skirti valstybėms narėms. 2011 metais Europos komisija patvirtino komunikatą apie tai, kiek regioninė politika prisideda prie e, tvaresnio augimo Europoje. Ir jame kalbama apie tai, kad valstybės narės e, gali gauti pinigų e, biologiniai vairoviai, išsaugoti bei kitiems aplinkosaugos tikslams pasiekti ir dažnai lėšos tinkamai yra naudojamos. Reigi generalinis direktoratas surinko nemažai duomenų apie gerus, geros praktikos pavyzdžius. Iškalta byla yra Graikijai dėl savartynų. Ir mes žinome, kad savartynų uh, uždarimas ir vietovių rehabilitavimas yra gan brangus dalykas. Ir Graikijai tos lėšus buvo skirtos, tačiau jos nėra, tinkamai, nu, jos nėra naudojamos numatytiems tikslams. Ir komisija stengiasi pasinaudodama sukurta darbo grupe padėti Graikijos valdžiai pasinaudoti turimomis lėšomis tam, kad galima būtų nutraukti pažydimų procedūrą. Taigi pinigai yra skirti, tiesiog e, jais nesinaudojama. Sofijoje taip pat e, buvo iškilusi krizė. Ir tuomet Europos Sąjunga, Regi generalinis direktoratas ir Europos investicijų bankas skiria 120 milijonų eurų tam, kad būtų sukurta atliekų tvarkymo sistema. Taigi jūs matote iš mano pateiktų pavyzdžių, kad mes stengiamės paraginti valstybės narės, kuo daugiau pasinaudoti ES teikiamais finansiniais ištekliais, tam, kad jos prisitaikytų prie kelimų reikalavimų. O tais atvejais, kai valstybėms narėms, narėms vis tiek nepavyksta susitvarkyti, tuomet mes stengiamės joms padėti, kaip, pavyzdžiui, Graikijos atveju mes sukūrėme darbo grupę skirtą konkrečiai Graikijai. Toliau. Daug ką girdėjome apie situaciją Graikijoje. Esame girdėję taip pat ir apie tai, kad yra keičiama situacija natūralių buveinių apsaugos srityje pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje ir Junktinės karalystės ministras neseniai paskelbė apie naują reformą ir, ir mes norėtume, kad ji būtų suderinta su tvarios plėtros tikslais. Taigi galiu Jūs patikinti, kad, kad mes puikiai suprantame, kad valstybėms narėms gali kilti pagunda nevykdyti aplinkosaugos e, reikalavimų arba teisės aktų dėl finansinės krizės. Tačiau aš noriu pasakyti, kad e, bandymas susitvarkyti su krize neprieštarauja aplinkosaugai. Šias dvi sritis galima kuo puikiausiai su, suderinti. Ir Europos komisija stengiasi valstybės narės įtikinti, jog būtent toks požiūris yra reikalingas. Toliau šeštas klausimas, ponios Haug klausimas. Aš esu atsakingas už pažeidimų procedūras ir džiaugiuosi, kai parlamentas patikė klausimus apie šias procedūras. Nu, dabar nejuokaudamas galiu pasakyti, kad iš tikrųjų mes aktyviau dabar keliam, pradedame vykdyti pažydimų procedūras. Aplinkosaugos generalinis direktoratas nagrinėja šiuo metu daugiau nei tūkstantį bylų, 1036 bylas turime. Uh, Be to gyvendinami, nagrinėjami yra ir bandomieji, taip vadinami bandomieji atvejai. Aplinkosaugos generalinis direktoratas iš tikrųjų vykdo daug pažydimų procedūrų ir iš ponios Haug minėtų atvejų aš galiu pasakyti, kad mes turime keturias bylas Viena yra susidusi su Airijos urbanistiniu planavimu, kita su Belgijos ir Luksemburgu. Ir dar prieš vieną šalį yra pradėtos, pradėta pažydimų procedūra. Bet to mes tengiamės pasinaudomis sutarties nuostatomis persukyti e, e, e, šali, šalis, kurios neperkelė direktyvos nuostatų į savo teisynus. Tai yra apie, aš kalbu apie taršos direktyvą ir jūrų taršos direktyvą. Ir potencialiai balandžio mėnesį mes galime pradėti septynes pažeidimų procedūras dėl valstybių narių, kurios neperteikė nacionalinius teisynus atliekų tvarkymo direktyvos. Tai tiek apie pažeidimų procedūras. aplinkosaugos direktorate pažinimų procedūromis rūpinasi 15 žmonių. Ir mums reikia daugiau žmonių tam, kad galėtume atlikti mums patikėtas funkcijas. Nes ir dažnai tai turi būti skirtingus ryšių specialistai. ES gyvena 500 milijonų žmonių, taigi e, mūsų ištikliai tokiame kontekste yra labai nedideli. Mes bendradarbiaujame glaudžiai su komisijos nariu. Kitą savaitę, trečiadienį, komisija patvirtins komunikatą dėl aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimo ir tikiuosi, kad jūs pritarsite šiam dokumentui. Uh, toliau ateityje mes daugiau dėmesio skirsime teisės aktų gyvendinimui. Ir mūsų darbas vyks dviem kryptimis. Ir čia dabar atsakysiu ponijos uh, Hauk klausimą. Pirmiausia, mes skleisime žinias ir informaciją. Ir antra, mes uh, stengsime reaguoti į tai, kas vyksta teisės aktų gyventimo uh, srityje. Informacijos teikimas, švietimas yra labai veiksminga visuomenės informavimo priemonė. Ir jūs pamatysite iš komisijos komunikato, kad daug dėmesio yra skiriama tam, kad valstybės narės daugiau informacijos skelbtų internetiniuose portaluose, kaip buvo padaryta Natura 2000, Natura 2000 projekto dėl maudiklių vandens, dėl kai kurių kitų projektų. Kai kuriais atvejais patikima yra labai techninio pobūdžio informacija, pavyzdžiui, apie tai, kaip galima gauti varius leidimus, kaip atliekami yra patikrinimai. Pavyzdžiui, Pavyzdžiui, e, mes informuojame ekonominius subjektus apie tai, kaip galima būtų įtikinti savivaldą e, įgyvendinti vandens direktyvos nuostatas tuo atveju, jeigu yra įrodoma, jog vandens kokybė kokiame nors regione ar mieste yra nepakankama. Be to mes e, turime nemažai partnerių, kurie padeda mums stebėti, kaip yra gyvendinami aplinkosaugos. saugos reikalavimą. Ir, pažiūrėjau, turime žmonių, kurie stebi, kaip yra tvarkomi savartynai. Ir antras dalykas, mes stiprinsime e, e, patikrinimų ir kontrolės sistemą. Valstybės narės paprastai vykdo kontrolę per savo nacionalinės įstaigas. Mes taip pat norime pagerinti prieigą prie teisinės sistemos ir skatinti partnerystės susitarimus su valstybėmis narimis. Ir dabar atsakydamas į penktą klausimą galiu pasakyti, kad mes stengiamės įtikinti valstybės narės daugiau e, finansinių lėšų skirti tiems dalykams, kurie pagerina aplinką. Tai apie, apie tai bus kalbama komunikate, o dabar norėčiau užsamiau pakalbėti apie skaidrumą komisijoje. Deja, komisijos pozicija šiuo klausimu yra labai aiški. informacija, kuri yra naudojama paži vykdant pažeidimų procedūrą, yra slapta, ji negali būti paviešinta. Ir todėl komisija negali suteikti jums prieigos prie uh, mūsų duomenų sistemos. Egzistuoja be abejo Europos parlamento ir komisijos susitarimas. Ir pagal šį surimą mes stengsimės tobulinti keitimos informaciją e, sistemą. Ar turėsite dar daugiau klausimų, ar galime perėti prie REACH dabar? Äh, Dėl REACH. Gerai ir labai ačiū Jums už tikrai aiškius ir glaustus pažymus. Ir dabar perėkim prie REACH. Aš esu Pien Hensen iš aplinkos generalinio direktorato cheminių medžiagų skyriaus. Atsakysiu į tris ryč klausimus, už kuriuos labai dėkuoju gerbėmiems parlamento nariams. Tokiu būdu galime užmėgsti, sustiprinti dialogą dėl ryčių gyvendinimo. Esu labai dėkingas už tos klausimus. Tie trys klausimai buvo dėl įvertinimo, dėl apribojimų ir dėl autorizavimo, leidimų suteikimo. Taigi apibendrinčiau juos ir sakyčiau, klausimai buvo dėl to, kur pažanga nėra tokia sparti ar gera, kaip kad norėtumėm. Tai apibendrindamas atsakyčiau irgi, kad mes galvojame, kad yra sričių, kur pažangos būtų galima padaryti daugiau, tačiau pažangos yra padaryta. Ir dabar detaliau apie kiekvieną iš šių trijų sričių. Atsakysiu konkrečiai klausimus. Pradėsiu nuo įvertinimo. Manau, labai svarbu prieš atsakant į patį klausimą visų pirma pasakyti, kad ECA, Europos cheminių medžiagų agentūra Helsinkije, taiko atitinkamus kriterijus, kad atrinktų tas medžiagas, kurioms reikia taikyti patikrinimus, ar yra laikomas reikalavimo. Tai reiškia, visų pirma, žiūrima, ar laikomas ryč informavimo reikalavimu. Toliau tuos kriterijus formuojant, um, ta agentūra žiūri į tuos atvejus, kur yra didesnė tikimybė, kad reikalavimų nebus laikomasi. Pažiūrėkime į ECA interneto svetainę ar metinį vertinimo ataskaitą ir pamatysime, kad yra daug daugiau kai kuriais atvejais mm, reikalavimų nesilaikančių atvejų, nei kad bendrai galėtų būti. Bet mm, tokių atvejų, kuomet ryč informacijos reikalavimų nesilaikoma, skaičius yra pakankamai didelis ir tas bendras skaičius yra pakankamai didelis ir tai neramina komisija. Uh, Aišku, galima buvo galbūt to tikėtis, kadangi registravimo procesas yra pakankamai naujas, bet to pramoniai tenkant šios prievalės yra pakankamai sudėtingos. Taigi komisija jau kelis metus ekos prašo mm, įvertinimą, bet taip pat ir tikrinimą, ar yra laikomasi reikalavimų, laikyti prioritetinės rytimi. Taigi mes galvojame, kad čia būtent agentūros turėtų būti darbo prioritetai. Mes konkrečiai dabar žiūrime, kodėl yra toks didelis skaičius reikalavimo nesilaikymo atveju ir analizuojame, ką valstybės narės galėtų padaryti. Mes ketiname savo nustatytus rezultatus, išvadas ir rekomendacijas, ką komisija ir keičia, kitos veikiančios struktūros turėtų padaryti dėl ryč pakankamai greitai. Kaip žinote, pagal ryč reglamentą yra nustatytas terminas šių metų birželis. Apibendrinant, Taip mes irgi galvojame, kad tokie skaičiai kelia nerima ir todėl mes analizuojame situaciją e, ryč peržiūros kontekste, galvojame, kaip reikės dirbti ateityje. Antras klausimas - apribojimai. Čia prieš detaliau aptardamas padarytą pažangą norėčiau pakartoti, kad Komisija yra tvirtai įsipareigojusi siekti ryč tikslų, kad žmogaus sveikata ir aplinka būtų apsaugota, kad apsaugos lygis būtų aukštas, taip pat, kad gerai veiktų vidaus rinka, kad būtų sustiprintas konkurencingumas ir novatariškumas. Uh, Taigi tai, kad kol kas komisija nepaprašė dar ekos parengti 15 um, priedo dokumentų dėl naujųjų apribojimų, tai yra dėl tų medžiagų, dėl kurių dar nėra atliekamas tyrimas ar jis nebuvo atliktas praeitie, dar nereiškia, kad Tokia bus mūsų ir galutinė išvada dėl tokių medžiagų, kurios gali kelti nepagrįstą riziką žmogaus veikatai ar aplinkai. Ir dabar trumpai pristatysiu pažangą, ką mes esame padarę per šios pasarosius kelius metus. Visų pirma, Pagal ryč reikalavimus e, parengėme perinimo laikotarpio priemonės. Buvo čia ypač aprimomų direktyvos nustatyti tai atitinkami terminai, taigi mes peržiūrėjome situaciją, kaip jos veikia ir pagal iš pateikime pasiūlymus dėl dviejų medžiagų, pavyzdžiui, agrilamito 2011 metais. Ši medžiaga buvo įrašyta į ryč ribojimą į sąrašą ir kadmis taip pat buvo įrašytas į ryč ribojimą į sąrašą. 2009 lapkritį komisija paprašė Europos cheminių medžiagų agentūros parengti e, visą inform, informaciją dėl e, gyvsidabrio naudojimo matavimo įtaisuose, prietaisuose. Aišku, jaučiama čia ir tas suomiškas toks indėlis, kai nustatant riziką šioje srityje. Ir šių metų pradžioje šimtai CMR buvo kan, kan, tai yra kancerogeninės, mutageninės ir reprodukcijai kenkiančios medžiagos buvo perklasifikuotos, taip pat ir jų mišiniai, vertinant jų poveikį vartotojams, buvo kitaip klasifikuotos ir mes taip pat ir ryč 17 priedą atitinkamai pakoregavimą dėl dviejų atvejų, dėl ftalatų ir dėl dar vieno atveju dichlorito, dichlorinio benzeno, tai irgi pagal ankstesnį teisės aktą buvo mm, kitas e, sąrašas. Taigi iš esmės ribojimo procesas, ne, taip pasakyčiau apibendrinamas, uh, Komisija sutelkė dėmesį į tai, kad būtų užbaigta didžioji dalis to darbo, kuri dar buvo likusi neužbaigta, kur reikėjo šiek tiek e, kažkokių baigiamųjų tokių um, potėpių, kur reikėjo kažką galutinai užbaigti ir manau, kad svarbu turėti omenyje, jog ne vien komisija imasi iniciatyvos renkti vieną ar kitą informacijos paketą dėl e, įtraukimo į ribojimą sąrašą. Juk ir ECA taip pat kartu su komisija turi tą atsakomybę imtis procedūros, kad medžiaga būtų įtraukta į ribojimą į sąrašą, jeigu yra kažkokia nepriimtina rizika ir jie nustato tą. Aišku, valstybės narės irgi e, dalyvauja dabartinių apribojimų įgyvendinime, kitų ryčių elementų įgyvendinime. Ir kartais tai gal menkina valstybių narių entuzijazmą siūlyti naujus ribojimo objektus, naujų ribojimų medžiagų įtraukimą į ryč sąrašus. O dabar, trečio punkto, aš norėčiau priminti tos sutarimus tarp e, vicepirmininko Tajani ir komisijos nario Patošniko, kurie pasiūlė privalomus e, rodiklius dėl didelį susirūpinimą keliančių medžiagų ir jų įtrauk... dalyvavimo visame autorizavimo procese. Pagal 2010 m. gegužės susitarimą tarp šių komisarų e, buvo pasakyta 136 medžiagų tikslas turi būti pasiektas iki 2012 metų pabaigos. Tai yra kandid... kandidatų sąrašas, tai vadinamasis, ir reikia pasirūpinti, kad visos dabar žinomos medžiagos, kurios atitinka reikalavimus iš kandidatų sąrašo iki 2010 metų, dėl jų darbas būtų baigtas. Taigi aišku, ką vicepirm, komisijos vicepirmininkas ir komisaras šios ryties nori pasiekti. Pripažįstame ECA vaidmenį, identifikuojant tas medžiagas, kurios kelia ypatingai didelį susirūpinimą. Todėl komisarai parašė laišką nuolatiniam atstovybėm ir pabrėžė, kad bus labai tikimasi iš valstybių narių didžiulio indėlio, dirbant dėl šių medžiagų, rengiant ta, tos, tas bylas, informacinės bylas, dokumentų bylas dėl tų atitinkamų medžiagų. Aišku, eka jau darbo baigiamąją dalį atliks. Ir pažangos yra daug padaryta šioje srityje. Pavyzdžiui, komisija kartu su cheminių medžiagų agentūra ir valstybėmis narėmis pradėjo dirbti dėl bendros bazės, kad būtų galima parinkti tinkamas medžiagas, kurios būtų pripažįstos kaip keliančios didžiulį labai susirūpinimą, e, kad, būtų, taip pat, kad būtų parengtas ir kandidatų sąrašas. Ir čia, kur rizikos valdymas ir autorizavimo procesai kelia kažkokio susirūpinimo, taip pat dirbti aiškinantis konkrečias rytis ir pavyzdžiui, ypač dėl kancerogeninių, mutageninių ir uh, uh, uh, reprodukcijai kenkiančių medžiagų ar PTB, tai yra uh, neskylančių ar lietai skylančių medžiagų Nežinau, ar visom kalbomis terminologija yra tokia pati, taigi labai atsiprašau už tai, kad naudoju tuos terminus. Ir labai žaviuosi vertėjų darbu. bet reikėtų paminėti 57F medžiagas, tai yra lygiai verti susirūpinimą keliančios medžiagos. Čia aišku yra kuriama sinergija su valstybėmis narėmis, kadangi mesgamos partnerystės pasiremiama sukaupta patirtimi ir žiniomis visų partnerių. Tai reiškia, kad valstybės narės jau pradeda glaudžiau bendarbiauti dėl atskirų medžiagų ar medžiagų grupių. Uh, Dėl šios priežasties labai išaugo medžiagų skaičius, kurios įtraukiamos į kandidatų sąrašą. Tai nereiškia, kad mes jau pasiekėme tą tikslą, tai yra 136 medžiagų tikslą, mes šiuo metu galvojame, kad turėtumėm paskatinti valstybės narės dar labiau paspartinti darbus šiame bare, tačiau galvojame, kad e, ir komisija Reka taip pat turi parodyti savo didžiulį ryštą siekti bendro tikslo ir vardant to komisijas iš savo pusės jau paprašė e, cheminių medžiagų agentūros parengti e, dokumentų bylas dėl dešimties medžiagų, kurios kelia ypatingai didelį susirūpinimą ir neseniai paprašė ECA įvertinti, kokius ji turi pajėgumus, kuriuos ji galėtų panaudoti šioje srityje ir galbūt parengti daugiau medžiagų informacinių bylų, nei kad dabar mes prašėme. ECOS prašome 15 medžiagų bylas parengti. Ir galiausiai galvojame, kaip pasiekti uh, užsibriešto tikslo iki 2020 metų. Mes labai tikimės, kad uh, dirbsime kartu intensyviai ir tokiu būdu uh, medžiagų kandidačių sąrašas smarkiai išauks. Aš tikiuosi, kad atsakiau į jūsų klausimus, š, kurie buvo užduoti dabar. Aš mielai atsakysiu ir vėliau į jūsų klausimus, jeigu jūs jų turėsite. Aš, aš esu pilnai jūsų nuožara. Dėkoju. Dėkoju už labai išsam, išsamius atsakymus į pateiktus klausimus. Kris Deivis paprašė žodžio. Nežinau, ką ketina veikti Karlas Šliuteris. Aš dalyvauju klausimuose dėl aktą susitarimo. Būčiau dėkingas, jeigu man būtų pateiktas atsakymas raštu. A, dėkoju už tai, kad paaiškinote. Gerai. Taigi, su tuo susitvarkime, pasižymėjome jūsų prašymą, taigi dabar žodžiu sutikimės Krisui Deivisui. Na, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad aš norėjau pateikti tokį pat prašymą. Aš manau, kad tokie posėdžiai, kuriuose mes kalbame apie teisės aktų gyvendinimą, yra labai vertingi. Tačiau dabar jau parlamentinė savaitė artėja pabaigos link ir ta, tai nėra tinkamiausias laikas tokiems svarbiems dalykams svarstyti ir, ir tai yra akivaizdu, jeigu tiesiog pažvelgsime tai, kiek žmonių yra salėje. Todėl aš būčiau dėkingas, jeigu komisijos atstovas galėtų pateikti visus savo sakymus raštu. Aš suprantu, kad gal nemalonu, neapgražu ne, ne yra prašyti pateikti tokį prašymą, bet aš nebijoju, kad komiteto nariai būtų jums labai dėkingi už tai. Dėl ryč, labai trumpai. Noriu Jūs paklausyti apie pirmąjį klausimą. Apie netinkamas registracijas, registracijos įrašus. Net... Jūs kalbate apie rimtesnius, apie rimtesnius pažeidimus. Tačiau Ką reiškia tie rimtesni pažeidimai registruojant medžiagas? Ar tai yra tiesiog e, kažkokie formalumai, neteisingai sudėti kableliai, ar tai yra dalykai, kurie gali turėti įtakos uh, rimtesniems dalykams? Kad nuo to gali e, priklausyti, kiek, kokia žala bus padaryta. Pirmininkas. Taip, puiku būtų, jeigu iš tikrųjų visus klausimus būtų pateikti atsakymai raštu. Mes nulatos e, rengiame, tvirtiname teisės aktus, tačiau niekuomet nežinome, ar jie yra tinkamai įgyvendinami, ar jie yra tinkamai taikomi praktikoje. Būtų iš tikrųjų labai naudinga, jeigu mes gautume e, atsakymus į klausimus raštu. Ponas e, Krisogėlos, aš norėčiau paklausti apie Mišelį Rivazai klausimą. Klausimas yra susijęs su atliekų deginimu. ES cheminių medžiagų agentūra pateikė nuomonę, kurioje yra, kurioje yra išreiškimas susirūpinimas dėl to, kad nėra registruojami tie atvejai, kai pagaminami yra gamybos procese pelenai. Ypač jei gamybos apimtis viršyje 100 tūkstančių, 100 tūkstančių tonų. Ar turėsite kitų klausimų? Ponas Florence norėjo dar užduoti klausimą susijusi su aštuntu klausimu. Gal jūs galėtumėte atsakyti į tą klausimą? Kolegos, nieko nenorite daugiau pasakyti, nes laiko dar turime. Pone Hansenai, prašau. Pone Hansenai, gal jūs galėtumėte atsakyti į pono Florence klausimą ir taip pat pakomentuoti jo raštu pateiktą klausimą. Dėkoju. Na, pradėsiu nuo pirmojo klausimo, nuo kablelių ir po to pereisiu prie pelenų ir po to komentuosiu aštuntąjį klausimą. Taigi registracijos e, taisyklių pažeidimai. Mes be abejo stengiamės skirti dėmesį ne vien kokybės, bet ir atitikties aspektams. Aš kalbėjau iš esmės apie atitikimą, tai yra duomenų atitikimą, informacijos reikalavimams. Tai yra tie atvejai, kai yra, nepateik, kai yra pateikiama nepakankamai informacijos, kai medžiagos registra, registracinėje paraiškoje yra pateikta nepakankamai uh, informacijos ir dėl to gali e, būti sukompromituota rizikos valdymo procedūra. Yra pateikti minimalūs e, informacijai reikalingi ir būtiniausi informacijai keliami reikalavimai. Uh, Ir dažnai, kai kalbame apie tai, kad pateikta, pateikta nepakankama informacijos, sakoma, jog paraiškos kokybė yra nepakankama. Bet iš esmės problema yra ta, kad tiesiog pateikima yra nepakankamai informacijos. Šią problemą stengiamės spręsti komisijoje dabar, kai yra peržiūrimas REACH reglamentas. Toliau, lakėjai pelenai. Aš ištamaus atsakymo negalėjau jums pateikti dėl laiko stokos. Ir, ir galiu jums pažadėti, kad iš klausimą mes pasistengsime e, atsakyti išsamiau kiek vėliau. Europos cheminių medžiagų informacinėje sistemoje yra patekta informacija apie lakiuosius pelenus. Yra paminėtas ir 93 e, e, metų reglamentas. Tuomet tais laikais nebuvo kalbama apie registraciją. Niderlandų lakių pelenų gamintojai pateikė registracinę paraišką ir tai buvo vienintelė paraiška ir todėl lakieji pelenai buvo registruoti, bet nebuvo nustatyti jiems taikomi kiekiai. Ryč taip pat neapėmė šių pelenų. Mes dirbame su kolegomis ECA tam, kad surastume atsakymą nes atsakymų gali būti įvairių, paaiškinant e, dabartinę situaciją ir tai, kas vyko prieš e, dešimt metų. Ir su kolegomis mes tęsime darbą, bendradarbiaudami su, su kolegomis iš Europos cheminių medžiagų agentūros. Toliau. Aštuntas klausimas, aš jau nekartosiu, nes e, daug buvo pateikta klausimų e, apie mažą ir vidutinį verslą ir apie ryšių reglamento peržiūrą. Trumpai tik tai pasakysiu, kad jeigu mes pažiūrėsime į ryčių daromą poveikį mažoms ir vidutinėms įmonėms, pastebėsime ir mes beje tą e, stebime, atliek, e, dabar atliktame peržiūrą, ir komisija beje atlieka e, tematinius tyrimus, kad e, kad poveikis mažoms vidutinėms įmonėms yra aktualus dalykas. Viena iš studijų vadinasi Market ir Innovations. Taip pat komisija renka informaciją iš kitų e, šaltinių. Taip pat e, prie mūsų rinkamų duomenų prisideda ir darbo grupės veiklos rezultatai ir konferencija vykusi 2011 m. rugsėjo mėnesį ir tokie posėdžiai kaip šiandieninis jūsų komiteto posėdis. Mes bendradarbiaudami su partneriais verslo pasaulyje ir su visomis suinteresuotomis šalimis Taip pat dalyvaujame įvairiuose, įvairiuose forumuose ir stengiamės išsiaiškinti, kaip ryš reglamentas gali paveikti mažvidutinį verslą. Ir remdamiesi visą šią informaciją mes svarsome, kaip galima būtų padėti mažoms vidutinėms įmonėms laikytis ryšių reglamento. Mes laikomės taisyklės viena medžiaga, viena registracija. Toks buvo patvirtintas principas pagal bendro sprendimo procedūrą. Tokia taisyklė buvo pasirinkta tam, kad būtų e, nesukurta papildomos administracinės biurokratinės naštos. Iki 2011 metų pabaigos e, cheminių medžiagų agentūra turėjo turėjo visiškai pasiruošti e, šiam, e, šio principo įgyvendinimui. 90 procentų visų medžiagų buvo pateikta pagal principą viena medžiaga, viena registracija. Tačiau buvo pateiktos ir jungtinės paraiškos. Ir apie tai mes sužinome iš direktorių kontaktinės grupės. Komisija stebi padėtį labai atidžiai, ypač per direktorato kontaktinę grupę. Ir mes suradome labai konkrečius sprendimus, kurie yra skelbiami cheminių medžiagų agentūros tinklapyje ir šie sprendimai, šios šie pasiūlymai, kaip yra nurodyta tinklapyje, buvo, yra taikomi kitai registracijai. Paprastai mes taip pat kad turėtų gerai funkcionuoti informacijos apie cheminės medžiagas mainų tinklas. Nes mes norime pasinaudoti masto ekonomiją. Todėl skelbiame tekstus apie tai, kaip ši sistema galėtų veikti ir uh, kaip e, e, bendrovės galėtų keistis informaciją. Be to nustatome skaidrumą užtikrinančias taisyklės, e, tam tikrus darbų grafikus. Ir netgi parengėme programinę įrangą skirtą visiems šiems šią sistemai paremti. Na ir paskutinis klausimas, kuris yra susijęs su ryšio reglamento peržiūra. Uh, peržiūrą mes e, ketiname baigti iki 2012 metų birželio pirmos dienos. Tokio grafiko esame pasiryžę laikytis. Po to e, šios peržiūros išvados bus pateiktos parlamentui. Ir peržiūrį vykdome bendradarbiaujant visoms institucijoms. Bet ta komisija tikisi pradėti pla, e, išsames konsultacijas su visomis suinteresuotomis šalimis. Po rugsėjo 24 dieną mes ketiname parengti šios peržiūros, paskelbti šios peržiūros išvadas. Įvyko jau seminaras, kuriuo mes kalbėjome apie ryšių reglamento peržiūrą. Ir mes ketiname netrukus taip pat parengti darbo dokumentą apie šią peržiūrą ir tikiuosi, kad papildomus atsakymus rasite šiame dokumente. Jeigu turite dar papildomų klausimų, aš su malonumu juos atsakysiu. Ačiū, ponė Merkelin. Jūs tikrai labai išsamei atsakėte mūsų klausimus. Žvelgiu į kolegas. Į du, abu kolegas likusius salėje. Regis kitų klausimų nėra. Tad manau, kad šis darbo tvarkės klausimas yra išsemtas. Koordinatorių posėdžių metu dar aptarsime procedūrą, Kriso Deiviso pasiūlymą diskutuosime dėl to, kaip būtų galima raštu gauti mūsų dominančią informaciją. Ačiū visiems, kurie ištvėrėte iki galo, sako pirmininkas. Ir dabar kitas darbo tvarkės klausimas. pats pats pats paskutinis, kiti, kitas mūsų posėdis. Jis vyks antradienį ir trečiadienį, kovo 122 dienomis, įprastomis posėdžių valandomis. Šį posėdį baigiame. Visiems ačiū už dalyvavimą. Visiems gero vakaro. O tiem, kas grįžta e, namo, kas ar skrisite ar važiuosite, visiems geros kelionės. Dėkui.